Dear, co <coughs> dear colleagues, we will start, please. Good morning. Labas rytas. Gal galėtumėte susėsti, užimti savo vietas? Pradėkime posėdį. Labas rytas visiems, pradėkime šios dienos posėdį. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu neprieštaraujate, noriu tik pranešti, kad įtrauksime į balsavimus dar vieną klausimą dėl lyčių. E, lygybės aspektų integravimo į strategiją Europa 2020. Visos frakcijos dėl to susitarė, todėl galime įtraukti šį balsavimą į darbo atvarkį. Kitas klausimas pirmininkės pranešimai. Turiu du pranešimus. Spalio 6 dienos komiteto posėdis nevyks, nes e, tą dieną dar vyks kandidatų į komisijos narius klausimai ir manau, kad dauguma mūsų dalyvaus e, viename iš klausimų. Nebuvo numatyta tą dieną svarstyti ypatingos svarbos klausimų, todėl paprasčiausiai atšaukėme tos dienos komiteto posėdį. Kitas pranešimas. Sės su to, kad šiandien salėje turime lankytojų iš Maroko grupę. Tai yra dvi jaunas kino režisierės. Nežinau, ar galiu teisingai ištarti jūsų pavardę. El Hachadi las tenemos aquí con nosotras. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotras. Labai ačiū, kad atvykote šiandien pas mus. Aš jau anksčiau šioms mergiams sakiau, kad labai džiaugiamės galėdami konstatuoti, kad moteris e, iš visų pasaulio kampelių taip pat ir ne iš Europos e, kovoja už lyčių lygybę. Tokie alijansai daugumą pasaulio regionų yra labai svarbus, taigi dar kartą jūs sveikiname ir e, kviečiu jūs pasiklausyti mūsų diskusijų, mūsų posėdžio, o šiandien 13 val. jeigu neklystu, bus e, demonstruojamas jūsų filmas, kurį jūs režisavote, taigi visi kviečiami jį pasižiūrėti. Gerai. Pirmikės pranešimai uh, apie koordinatorių posėdį, svarbiausia informacija, kurią noriu su jumis pasidalinti, tai 2015 metų programą darbų patvirtinome, panašimi savo iniciatyvą, klausimai ir kiti dalykai buvo aptarti patvirtinti, informaciją gausite raštu. 2015 metų tarptautinė moters diena bus vienas iš svarbiausių vienas svarbiausių ne, temų. Tarptautinė moters diena 2015 metais bus e, žiniasklaidos vaidmuo siekiant e, sustiprinti kovos už moterų teisės pozicijas. Kitas klausimas e, steigiamojo moterio komiteto posėdžio protokolo, kuris vyko Liepos 7 dieną tvirtinimas. Prieš pradedant balsavimus dar ponė Koracija Bild paprašė, paprašė žodžio. Prašau. Noriu Jums pranešti, pirmininkė, kad dauguma mūsų laksto tarp skirtingų komitetų ir laukti 20 minučių už durų prieš komiteto posėdį, nemanau, kad tai yra labai didelis pagarbos ženklas kolegų atžvilgių, net jeigu ir yra daug dalykų, kuriuos reikia aptarti per koordinatorių posėdį, būtų gerai, kad balsavimas prasidėtų laiku. Ačiū. Por supuesto, la próxima ocasión intentaremos. Žinoma, kitą kartą pasistengsime posėdžio laiko neužtęsti, tačiau prašau jūsų supratimo, pradžia visuomet būna sunki, kadencija tik prasideda, tiek koordinatoriai, tiek pirmininkai, tik pradeda savo darbą, bando prisitaikyti prie naujų sąlygų ir kartais nėra labai lengva priiminėti sprendimus, tačiau dar kartą noriu padėkoti už jūsų supratimą ir dėkoju koordinatorims už puikų darbą šiandien ryte už priimtus sprendimus. Jie buvo pasiekti bendradarbiaujant ir dialogo keliu. Taip jau atsitinka, kad kuomet reikia susitarti dėl svarbių sprendimų, reikia daugiau laiko jiems apsvarstyti, tačiau kitą kartą pasistengsime neviršyti nustatyto posėdžio laiko, taigi pereikime prie balsavimo.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 biudžetas, keturi e, pakeitimai, galime balsuoti dėl visų jų iš karto, jeigu jūs pritarėte tam. Bet e, jeigu kas nors mano, kad reikia daryti kitaip, tai gerai, balsum kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Trečias už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. dabar. Pakeitimai dėl strategijos 2020. Aštuoni pakeitimai. Siūloma taip pat balsuoti dėl visų jų iš karto. Ar kas nors nori balsuoti atskirai? Balsuojame už visus kartu? Puiku. Tuomet Nuo pirmo iki aštuntojo, kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Tad balsavimas baigtas.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 turės dėrėtis dėl kalbėjimo laiko per tos klausimus. Mes e, per koordinatorių posėdį susitarėme dėl to, kad e, turime užtikrinti, kad visos mums svarbios temos būtų paliestos ir kai kiekvienas koordinatorius, koordinatorius jau žinos, kiek e, laiko e, gauta ir kokie bus e, klausimai tuomet e, bus e, e, bandoma dar užtikrinti, kad klausimai nesidubliuotų, nes mus, mums bus atsiusti klausimai. Ir tuomet mes žinosime, kiek frakcijos ir kokius klausimus e, pateiks. Ir tuomet, jeigu mums svarbus klausimai nebus pateikti, mes galėsime tos klausimus e, pateikti. Taip pat. E, Mes dalyvausime panus Teisen klausimuose. Ten Empl komitetas yra kompetentingas. Ir kadangi mes esam asocijuotas komitetas tuo klausimu, tai pirmininkė turi teisę pateikti vieną ar du klausimus. Frakcija frakcijos taip pat mums pateiks keletą klausimų ir tada mes galėsim galbūt dar pakoreguoti tematiką. Kol kas mes nežinome, kaip e, abiejų komisijos narių kompetencija bus tiksliai apibriešta. Nežinome, ar e, motinystės direktyva teks jūroviai e, ar, ar, ar ne bet e, tikimės, kad e, gana, gana greitai sužinosime, kokie tiksliai portfeliai bus skirti komisijos nariams. Tai tiek būtų dėl klausimų, nežinau, ar turite klausimų. Pone Marvai. Yes, uh, thank you very much. Uh, as... Dėkoju, pane pirmininkė. Kiek suprantu, Europos ombudsmenas priėmė sprendimą dėl koordinatorių susitikimų, kad santraukos tų posėdžių turėtų būti raštu įteikiamos kiekvienam nariui. Taigi lauksiu ir šio koordinatorių posėdžio santraukos raštu. Mes esame nepriklausomi Europos parlamento nariai, pavyzdžiui, nepriklausantis didžiosioms frakcijoms politinėms, tačiau esame aktyvūs, norime gauti informaciją dėl priimtų sprendimų. Ir taip pat dar norėčiau paprašyti kai ko kito, turint galvoje teisingumo ir proporcingumo principą. E, noriu paklausti, ar turėsiu galimybę teikti klausimus taip pat kaip nepriklausoma narė. Nes aš buvau CEDO Junktinių tautų komiteto narė ketverius metus, man tikrai rūpi tie klausimai, taigi informuokit mane, kai galėsite, ar bus galimybė užduoti klausimą. Sí, se me informa. A ver, con respecto a la primera cuestión, por supuesto, cuando he hecho algunos de los anuncios. Dėkoju už klausimą. Už klausimus dėl pirmojo. Iš tiesų, kai yra apibendrinami rezultatai koordinatorių posėdžio, kai yra priimami kokie nors sprendimai, nagrinėti klausimai, yra pristatomi be abejo visiems šio komiteto nariams. Taigi be jokios abejonės būsite informuota apie šio posėdžio rezultatus. O dėl klausimų, tai man kaip tik sako, kad Štai dėl ko buvo sutarta. Kiekvienų klausimų metu bus skiriami du klausimai nepriklausomiems nariams, prie kitų frakcijų neprisijungusiems nariams, taigi jūs ir, ir kiti nepriklausomi nariai dalyvausiantys klausimuose turėsite tarpusavyje susitarti, kokius klausimus norite užduoti ir kas tos klausimus užduos. Panašiai kaip ir frakcijose mes frakcijų viduje tarpusavyje tarėmės dėl to. Taigi ir jums ta galimybė numatyta. Du klausimai. Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, pasamos al. Puiku, jeigu daugiau klausimų nėra, galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Moterų ir vyrų lygybė 2013 metais. Pranešėjas yra ponas Tarabela. Matau, yra atvykęs. Šiandien pirmasis keitimasis nuomonėmis. Nėra jokių dokumentų, kuriais galėtume šiandien remtis, tai tiesiog vyks laisvo pobūdžio diskusija, galėsite reikšti įvairias nuomonės. o vėliau jau tais pasisakymais remiantis bus galima formuluoti pirmą teksto projektą. Svarbu, kad parlamentas įvertintų, kokia yra situacija dėl moterų ir vyrų lygybės įvairiose srityse, darbo komitetuose. Ir tai yra ir galimybė tiesiog numatyti sritis, politinius prioritetus, kur reikėtų dar šį prioritetą, šį aspektą stiprinti. Taigi, pirmasis keitimasis nuomonėmis šiandieną vyks ir be abejo pasitarnaus ponui Tarabelai imantis savo užduoties. Jis parengs tuomet atitinkamą pranešimą, o mes, naujosios kadencijos parlamentas, galėsime toliau juo remdamiesi dirbti ir žengti pirmin. Taigi, ponė Tarabė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, man didelė garbė būti pranešėjų šito klausimu kadencijos pradžioje, jo labiau. O kodėl taip įvyko? Todėl, kad aš esu jau buvęs pranešėjų 2009 ir 2010 metais senos kadencijos parlamente ir praeitos kadencijos pabaigoje buvo atmestas tas pranešimas. Tai buvo tam tikras signalas ir aš manau, kad dabar turime, turime vengti tokių signalų ir turime e, pakankamai laiko skirti tam pranešimui. Yra daug kolegų, kuriuos aš kviečiu būti šešėliniais pranešimais ir bent jau dvi frakcijos, o galbūt trys ar, ar, ar keturios frakcijos galėtų pasiekti konsensusą dėl tokio e, pranešimo ir aš manau, kad mes turime akcentuoti esminės temas, kurios pačios e, svarbiausios lygybės e, aspektų ir galbūt nelygybės ne, ne aspektai. Aš siūlau septynes temas. Pirmoji tema yra susijusi su vis besitęsiančia krize ir e, e, su tos krizės pasiekmėmis moterų padėčiai ir ypač, ypač darbo, e, darbo kontekste. Ta krizė turėjo pasiekmių ne, ne visą darbo dieną dirbančiams moterims, bet ir apskritai užimtumui. Antras tikslas - Barcelonos tikslai Tie tikslai buvo numatyti 2002 metais ir ten e, yra sakoma, kad tuos tikslus reikia pasiekti 10 metais, tai nebuvo padaryta. Toliau e, vaikų, vaikų priežiūra. Tai yra labai svarbus dalykas motinoms derinant profesinį ir šeiminį gyvenimą. Tai taip pat, man atrodo, esmės svarbos klausimas. Trečias dalykas, e, mokesčiai. Čia galbūt kalba suktųsi apie rekomendacijas valstybėms narėms, nes kai kurios e, valstybės turėtų panalizuoti fiskalinius aspektus lyčių lygybės kontekste, todėl kad e, dažnai mokesčiai yra nepalankus dirbančiams moterims ir galbūt galėtume panagrinėti, kaip pagerinti padėtį šito požiūriu. Ketvirtas dalykas reikėtų pasveikinti beje e, komisijos, komisijos e, dokumentą puikų šito klausimo, bet komisija mažai palyginus mini motinystės atostogas. Par parlamento ir tarybos pozicijos ne, nesutapo šituo klausimu ir parlamente buvo nedidelė dauguma Dvi stovyklos iš principo buvo ir e, ponė Moreti, kaip pranešėja, kartu su šešėliniais pranešėjais labai kovojo dėl šitos temos, bet aš manau, kad mes turim tą temą akcentuoti ir nusiųsti aišku signalą. Toliau e, e, atlyginimų skirtumai kita tema, nes e, atlyginimai skiriasi ir tie skirtumai e, varijuoja nuo 16 iki 20 procentų įvairiose valstybėse. E, Ir galbūt šito klausimu bus kalbama ir už dešimties ir daugiau metų, nes e, nevienodi atlyginimai yra labai, labai rimta neligybė, e, dėl kurios kenčia moteris. Toliau e, smurtas prieš moteris. Šešta tema. Parlamentas nori, kad būtų paskelbti met, kad būtų metai skirti šitai temai. Praeitos kadencijos pradžioje buvo deklaracija priimta, tai tam tikras simbolinis dalykas, neturintis teisėkuros e, e galių, tačiau daugumą parašų pavyko surinkti ir tai yra pakankamai simboliška. Tad e, turėtume pasidomėti smurtų prieš, prieš moteris ir taip pat kibernetiniu smurtu, internetiniu smur, smurtu, nes tai rimtas dalykas. Pavyzdžiui, 16 metų paaugliai mano regione nusižudė todėl, kad prie jos buvo priekabiaujama internete. Jinai gaudavo įvairias e, įžeidžiančias žinutės ir tas kibernetinis e, smurtas tikrai yra rimtas dalykas. Toliau turime užtikrinti kiekvienai moteriai teisę laisvai naudotis savo, savo, savo kūnu. Tai yra ir, ir teisė į abortą, ir, ir kitos panašios teisės. Aš prisimenu, jog buvo pakankamai didelė dauguma e, parlamente šito klausimo ir turim netilėti šito klausimo. Norėčiau taip pat, kad e, būtų nagrinėjamos ir kitos problemos šiame kontekste, pavyzdžiui, skurdo problema, dėl kurios kenčia ypač e, e vienišos motinos, taip pat e, jaunimo garantijų aspektai šiame kontekste, kad, kad, kad būtų e, nagrinėjami moterų kvotos administracinėse struktūrose, e, valdybose įmonių. Aš e, kartais manau, kad e, Mes pernelyg daug dėmesio skiriame konstatuojamųjų dalių detalams ir tam tikroms dalims, kur, kur per daug įvairiausių detalių, todėl aš manau, kad turėtume renkti galbūt ne tokį detalų, bet labiau esminius dalykus liečianti tekstą. Nes pernai per daug grozdiškas tekstas buvo ir dėl to paskui jis atsidūrė šiukšlių dėžėje, taip sakant, todėl kad e, kai kuriais atvejais buvo perlenkiama lasda, o dabar aš manau, kad turėtume renkti paprastą tekstą, kur būtų akcentuojamas e, pagrindinės teisės. Na, o dabar aš esu pasirengęs išklausyti visų e, pasiūlymų ar rekomendacijų iš kolegų. Dėkuoju. Gracias, señor Tarabella, por su exposición. Ačiū, ponai Tarabelai už e, jūsų pasirengimą imti šio klausimą. Dabar e, pradėkime diskusijos. Pone Noil dabar kalbės. Ačiū už puikiai parengtą pranešimą. Manau, kad uh, Pranešimas apriepia daug svarbių sričių, tačiau norėčiau įtraukti taip pat ir kitą svarbę sritį, tai yra su lyčių lygybė susijusiu sveikatos politika. Visuomet susidurime su ta problema, kad ne tik įvairių vaistų bandymai, tačiau taip pat ir gydimo metodika daugiausiai orientuota į vyrų e, fizinės ypatybės e, kūną ypatybės ir per mažai skiriama dėmesio šioje srityje moterims. Neseniai buvo viename universitete nauja katedra būtent šiems klausimams įsteigta, tik norėčiau, kad šis sritis taip pat būtų įtraukta į pranešimą. E, kita, e, kita kalbėtoja yra ponia Mormai. Mormai, prašau. Köszönöm szépen, e, érdeklődéssel hallgattam Tarabella urat Ačiū, ponė pirmininkė. Įdėmiai klausiausi pono Tarabelos. Man visuomet džiugu girdėti vyrą kalbant apie lygias moterų teisės ir už jas kovojantį, tačiau šiek tiek keista girdėti vyrus pasisakančius už teisės į neštumą nutraukimą. Noriu kolegoms priminti, kad e, tikrovėje šis pasirinkimas nėra atliekamas laisvą valią. Ne viena moteris e, su džiaugsmu tokio sprendimo nepriima, dažniausiai jos yra verčiamas nutraukti neštumą ir ta prievarta dažniausiai yra patiriama iš e, sutoktinio pusės, tai yra iš vyrų Šis moteris labai retai norėtų prisimti tas kančias susijusias su neštumo nutraukimu. Šiais laikais moteris negali gimdyti vaikų, dažniausiai dėl to, kad partneris nėra pasirengęs prisimti savo atsakomybės už vaiko auginimą ir ugdymą dalies ir dažnai pasitelkus agresiją, psichologinį smurtą, moteris yra priverčiama atsisakyti vaiko. Taigi vyrai tikrai neturėtų pasisakyti už laisvą teisę nutraukti neštumą, teisę į abortą vyrai turėtų paremti moterį, kadangi kalbėdami apie reprodukcinės teisės, mes galime jas užtikrinti tik tuo atveju, kuomet vyrai taip pat prisijims savo atsakomybės dalį Ir taip pat uh, e, e, nesims jokių veiksmų, kurie būtų nukreipti prieš moterų valią. Taigi aš norėčiau paraginti pona Tarabelą pripažinti, kad atsakomybė už neštumą nutraukimą tenka vienodai vyrams ir moteriams. Ir jeigu jau taip atsitinka, kad uh, vaikas yra pradedamas, e, tai vyrai taip pat turėtų prisimti atitinkamą atsakomybę už jų auginimą ir ūkdymą ir nepalikti šio darbo vien moteriams. E, dabar žodį suteiksiu ponui Uracon. Merci. Um, merci, monsieur. Dėkuoju ponai Tarabelai už komentarus. Jūsų pateikta struktūra man patiko. Norėčiau savo raštu pabrėžti keletą aspektų, kurie man atrodo labai svarbus. Visų pirma, man atrodo, kad būtų svarbu šių metų pranešime pabrėžti struktūrinių reformų pasiekmes e, lyčių lygybei. Man atrodo, kad e, kai kuriais požiūriais buvo labai aiškios pasiekmes dėl darbo rinkos, dėl pensijų, taip pat e, buvo, buvo pasiekmių pagyvenusioms moteriams ES Todėl aš manau, kad pranešime reikėtų pabrėžti šitos aspektus. Antras dalykas. Jūs kalbėjote apie smurtą. Minėjote smurtą, tai liečia mus visus, tai aktuali problema. Aš manau, kad turėtume galbūt panalizuoti, kaip biudžeto apkarpimai e, kovos su smurtu e, srityje pasireiškia smurto padidėjimu padėtis kai kuriuose valstybėse blogėja ir smurtas yra tikrai rimta problema. Aš manau, kad pranešime turėtume pabrėžti, kad Europos Sąjunga e, turėtų priimti direktyvą šitoje srityje, kad komisija pateiktų teisėkuros pasiūlymą. Manau, kad turime labai aiškiai tai pabrėžti. Toliau kitas dalykas - skurdas. Jūs minėjote skurdą taip pat kalbėdamas, ypač nu, dėl skurdo kenčia pagyvenusios moterys. E, Toliau e, moterų kvotos e, valdybose įmonių. Tai taip pat turi būti pabrėžiama. Ir septintas, septintame punkte jūs, jūs kalbėjote apie tai. Mes būtinai turime kalbėti pranešime apie moterų teisę į savo kūną. Aš žinau, kokia, kokia yra padėtis. Mes tikrai negalim nekalbėti šito klausimu pranešime. Uh, atsižvelgdami tai, kas vyksta mūsų valstybėse. Mes labai džiaugiamės, kad e, Ispanijos vyriausybė atsijėmė savo naujo įstatymo dėl aborto pasiūlymą. Tad mūsų e, komitetas labai aiškiai turi pasisakyti ir šituo klausimu. Ačiū. E, dabar žodis ponė Bilbao. Sí, muchas, muchas gracias. En principio, dar mi apoyo para construir un informe que pueda ser positivo. Dėkoju. Iš principo norėčiau pareikšti paramą dėl tokio gero pranešimo ir, aišku, reikėtų vengti praėjusio karto nepas, nesėkmės, kuomet paskutinę minutę tiesiog buvo atmestas pranešimas. Tai tikrai nekoks ženklas pasiūstas ES piliečiams, ypatingai pilietėms kurios tikrai turbūt tikėjosi visai kitokio rezultato. Man atrodo, kad dabartinės aplinkybės yra tinkamas parodyti, kad mūsų politikai, parlamento politikai yra atsakingi. Manyčiau, dar kartą žvelgdama į komiteto parengtą pranešimą, kad vis dar matyti skirtumai tarp lyčių e, darbo rinkoje ir dėl krizės be abejo, e, moterų atstovavimas e, atsakingose postuose, visą tai turi keistis. Ir taip pat atėjo metas pagaliau įtvirtinti ir direktyvą dėl motinystės ir tėvystės atostogų. Klausimas nuolat atidedamas, taip pat ir klausimas dėl moterų valdybose. Turėtumėm atsižvelgti į pirmąjį pranešimą, kuris buvo įgyvendintas ES lygiu ir dabar, man atrodo, reikalai krypsta tinkama linkme ir nepaisant susidariusios situacijos reikėtų tiesiog dar labiau akcentuoti, dėl ko mums svarbus tos svarbus toks pranešimas, kokios parlamento atsakomybės sritys ir kokios temos komitetuose mums yra svarbios, ką mes nuolat tenksimės pabrėžti. E, direktyva dėl smurto prieš moteris ES lygmenių, manau, taip reikalingas dalykas, nes e, vis dar daugelis vyrų mato, mano, kad tai yra privatus šeimos reikalas e, smurtas prieš moterį šeimoje. Iš tikrųjų, smurtas e, žiaurus, kurį kenčia moterys Europos Sąjungos ir turime imtis prieš jį, sąjungoje, turime imtis prieš jį veiksmų. Moterų skurdas ir kitos temos irgi nuolat linksniuojamos metai iš metų ir man atrodo, kad čia irgi reikia labai konkrečių veiksmų imtis ir akcentuoti prioritetus šiai kadencijai. Moterys įvairiose valdybos, administracijos lygmenių turėtų būti įtraukiamos į veiklą. Turėtumėm taip pat rinkti statistinius duomenis, nuolat juos lyginti tarpusavyje, valstybių narių teikiamus duomenis, regionų duomenis ir mokytis iš geros praktikos pavyzdžių. Tiesiog klauskim savęs nuolat, kodėl čia štai sekasi puikiai, o, o čia nelabai ir tada atlikę tokią diagnozę galėsime atsispirti ir toliau dirbti. Taigi galvokime apie perspektyvius pasiūlymus. Ir tikrai aktyviai prisidėsiu prie šio pranešimo rengimo. Tack så mycket eh, och tack till Tarabella. Det känns... Eh... Dėkuoju. Ponai, ponai Tarabellai. Džiaugiuosi, kad Markas Tarabella būtent eh, rengia tą pranešimą, jis jau yra dirbęs toje srityje. Ir e, kaip, kaip ir Markas, aš jau ne, ne pirmus metus dirbu parlamente ir puikiai prisimenu įvairias kovas, e, batalijas vykusias e, šito klausimu. Ir pernai tikrai buvo labai nejauku, mes, mes buvo atmestas pranešimas. Ir kai prasidėjo krizė, iš tikrųjų moterų lygybės padėtis pablogėjo. Moteris ir vaikai pirmiausiai nukenčia dėl tokių sąlygų. Aš manau, kad ponos Tarabela pasiūlytos temos yra puikios, bet kiekvieną kartą, kai, kai girdžiu tas temas, tai e, vis dėlto e, man, man kelia ir nerima, todėl, kad mes nuolat girdime kalbant šitomis temomis, bet e, mažai kas keičiasi. Mes turime iš tikrųjų kovoti, kad būtų einama į priekį, nes iš principo yra buksuojama. Pavyzdžiui, kalbant apie atlyginimų e, lygybę arba apie tėvų, apie tėvų atostogas. Būtina užtikrinti, kad e, tėvai galėtų pasidalyti tarpusavyje E, po, po lygiai tą krūvį tenkantį dėl vaikų priežiūros. Markas taip pat paminėjo Barcelonos tikslus. E, pavyzdžiui, visų vaikų teisė į darželį. Čia būtų svarbus aspektas. Įvairiose valstybėse narėse taip pat yra įvairių apribojimų iškylančių dėl pagyvenusių e, piliečių. Ir moteriams kartais tenka labai dėlis krūvis užsimant e, senais tėvais. Kita vertus, aišku, moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė, bet e, moteriams yra sunkiau gauti normalią pensiją. 2011 metais buvo priimta direktyva dėl prekybos žmonėmis, tačiau nepaisant tos direktyvos prieimimo, dabar konstatuojama, kad ši problema rimtėja. Markas e, sakė, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad e, mažėtų prekybos žmonėmis paklausa, taip sakant. Gūė, kolega Svensan, prieš keletą metų parengė puikų pranešimą apie moterų sveikatą ir, ir problemas šitame kontekste. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes rizikuojame pono Tarabelą apkrauti dar didesnių darbų nes vis daugiau pasiūlymų mes jam pateikiame. Jo sąrašas yra pakankamai išsamus ir aš pritariu daugumai iki šiol sakytų minčių, tų, kurias jis pristatė. Aspektas, kurį aš siūlyčiau įtraukti, tai yra prieiga prie teisingumo. Manau, kad mūsų teismų sistema yra kaip ir teisinga, tačiau moteris dažnai nesulaukia teisingumo dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, neturi pakankamai finansinių galimybių e, mokėti advokato paslaugas, e, taip pat nusavybės teisės nevienodai yra reglamentuojamos Europoje, kaip ir skirybų teisės. Moterys daug dažniau sodinamos į kalėjimą už smulkius nusikaltimus nei vyrai. Prekyba žmonėmis, prekyba moterimis e, taip pat yra skaudi problema. Manau, kad e, teisės į teisingumą, prieigos prie teisingumo klausimas turėtų būti svarstomas išsameu. Naujoms kolegoms ir kolegoms noriu pasakyti, kad aš dirbu antrą kadenciją ir šį rytą E, pasakiau, kad kiekvieno komiteto vadovybė, viso pirmininkai e, privalo atkreipti dėmesį, kaip lyčių lygybė yra e, vertinama ir ginama jų komitete. Ir mūsų komitete dirbančių kolegų yra tokių, kurie kitose komitetuose dirba, taigi būtų įdomu išsiaiškinti, kas kitose komitetuose yra atsakingas už lyčių lygybę, užmėgsti atitinkamus kontaktus su tais kolegomis ir derinti veiksmus ir tokiu būdu mes galėtume bendrai įvertinti, kaip parlamentas siekia užtikrinti teisingumą. Moterims, taigi jeigu galėtume dar šį žingsnį žengti prieš įtraukdami mano siūlomą aspektą, tai būtų labai naudinga. Pone Legryp dabar. Ačiū, pana pirmininkė. Aš kalbu pavaduodama Mariją Gabriel, kuri yra mūsų šešėlinė pranešėja mm, dėl šio pranešimo ir e, per artimiausias savaitės jį derins su Marku Tarabela tinkamas pranešimo nuostatas. Noriu padėkoti pranešėjai, labai įdėmiai klausiausi pranešimo pristatymo galėčiau pasakyti, tų septynių ramščių, ant kurių jis stato savo pranešimą. Ypač noriu padėkoti už tai, kad siūloma pasimokyti iš klaidų ir nesėkmės e, po praėjusio pranešimo dėl moterų lygybės. Ir e, Galima būtų teikti, kad ta nesėkmė mes jau sulaukime dėl to, kad galbūt šiek tiek sutirštinome spalvas, per daug reklamų kėlėme tame ankstesnėme pranešime. Ir todėl aš manau, kad šio pranešimo logika tikrai yra aiškiai juntama ir mes esame pasirengę su juo konstruktyviai ir pozityviai dirbti, net jeigu tam ir prireiks šiek tiek daugiau laiko, esame pasirengę ieškoti bendro sutarimo ir įveikti visas tame kelyje pasitaikysiančias kliūtis bei nepatekti į tam tikrus spastus. Aš e, norėčiau, e, kadangi Marija Gabriel pateiks atitinkamus pasiūlymus, kurie rūpi Europos liaudės partijos frakcijai, mūsų pagrindiniai prioritetai yra atspindimi e, mūsų pranešėjo parengiamajame dokumente. Ir yra kelios temos, kurios mums labai rūpi. Tai yra pirmiausiai smurtas prieš moteris ir kova prieš bet kokias moterų išnaudojimo formas, net, netinkama elgesi, su moterimis ir merginomis. Noriu padėkoti už tai, kad šios temos buvo aiškiai identifikuotos ir mes toliau daug dėmesio skirsime šiai pranešimo daliai, teiksime savo pasiūlymus. E, taip pat smurtui prieš moteris internete, kibernetiniam smurtui skirsime daug dėmesio, kalbant apie atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų bei senatvės pensijų skirtumus. Atitinkamos temos taip pat yra jau įtrauktos į pranešimą, jos mums e, irgi rūpi. Aš nenoriu kalbėti per daug ilgai. Mes e, jau dėmė pastangas, kad sustartume dėl daugumos prašymo nuostatų. Bendrų formuluočių taip pat reikėtų pažymėti būtinybę užtikrinti vienodą prieigą prie išsilavinimo, švietimo, profesinio mokymo, akademinių galimybių. Šie aspektai taip pat minimi ir įtraukti į pranešimą. merginų skaičiaus trūkumas tam tikrose specialybėse švietimo sistemoje. Į šią problemą reikia atkreipti dėmesį, tačiau tai taip pat yra daroma. Taigi tiek būtų mano minčių, manau, kad tikrai dirbsime labai konstruktyviai. Noriu padrasinti pranešėją, nes Mano frakcijai ši tema, kaip ir e, daugelis kitų temų, yra labai svarbi, tačiau mes norime, kad viskas būtų sprendžiama remiantis susidarimo principu. Ačiū. Euh, dėkuoju, dėkuoju Markui už e, komentarus ir už e, jo nuolatinę kovą už moteris. Mūsų komitete dauguma narių yra moteris Ir visuomet iš tikrųjų ne tik malonu, bet ir labai svarbu, kad ir vyrai e, labai e, tvirtai įsipareigoja kovoti šitais klausimais. Tai dar kartą ačiū ir dėl to. Ir dėkuoju taip pat už tas septynes e, temas paminėtas. Tos temos, aišku, dar gali būti papildomas. Bet jeigu atsižvelgtume į visą tą septynių temų sąrašą ir pagalvotume apie specifinius kiekvienos temos aspektus, tai ko gero mes e, išsamei e, apimtume pagrindinius moterų teisų aspektus. Aišku, mes turime apie visą tai galvoti krizės kontekste. Krizė tęsiasi nuo 8 metų ir dėl tos krizės Europa bandė kovoti su problemomis, suvaldyti deficitus ir dėl to įvairiose valstybėse narėse buvo įmamasi e, griežtesnių ar mažiau griežtų priemonių mažinant iš, valstybės išlaidas. O kuomet mažinamos šios išlaidos labai greitai e, atsiranda e, pasiekmių tų paslaugų sektoriuje, kurios susijusios su moterų emancipacija. Pranešimai rodo, jog virš 30 procentų moterų, e, apie 30 procentų moterų nebegali naudotis prenatalinėmis, prenatalinėmis arba postnatalinėmis konsultacijomis. Ir tikrai labai gaila, kad Europa negali apsaugoti šitos pažeidžiamos moterų kategorijos. Todėl, kad e, pagrindinės medicinės paslaugos negarantuojamos šioms moteriams prieš gimdymą arba po gimdymo. Tad e, krizės kontekste galim paminėti šį pavyzdį, bet e, aišku galima ir paminėti kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, e, mažinamos išmokos senyvų, senyvų, senyvų amžiaus žmonių E, įvairioms paslaugoms ar, ar slaugai, nes dažniausiai moterims tenka šita našta ir moteris e, šalia savo profesinės veiklos turi e, padėti savo šeimos nariams, tėvams ir e, kar, kartu su pagalba vaikams tai gali būti iš tikrųjų didelis, didelis krūvis. Ir tai aišku daro įtaką moterų emancipacijai. Tad krizės kontekste, man atrodo, šitie dalykai įgyja labai svarbę reikšmę. Jau penkeri metai tęsiasi griežtos ekonominės priemonės, griežtos biudžetinės priemonės ir todėl atėjo laikas jau įvertinti šitos aspektus e, per moterų teisių prizmę ir per lygybės prizmę, lyčių lygybės prizmę. Dėkuoju. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šeštąją temą paminėtą pono Tarabelos. Tai yra susijęs su smurtu. Kadangi aš daug dirbu su neįgaliaisiais ir su Romų mažuma, tai norėčiau, kad ši tema būtų gilinama, nes man atrodo, kad būtent šios grupės yra pačios pažeidžiamiausios smurto požiūrių. Įvairiose valstybėse yra negalių moterų ir tos moteris nesugeba apsisaugoti nuo smurto, dažnai jos priklauso nuo tų smurtautojų ir žinome, kokia yra padėtis Romų e, visuomenėje. Moteris ten taip pat turi įvairių problemų, su jomis elgiamasi blogai ir jeigu mes norime spręsti tas problemas, tai nepakanka tų problemų paminėti dokumentuose. Mes turime vykti į vietas, aiškintis konkrečią padėtį Slovakijoje padėtis iš tikrųjų yra labai bloga ir nėra pakankamai personalo, nėra pakankamai priemonių padedant toms moterims, kurios e, nukenčia nuo smurto, yra prievartaujamos ar panašiai. Mes pranešime turėtume galbūt paminėti įvairių valstybių realią padėtį ir stengtis rasti sprendimų, kad visi šitie dalykai, apie kuriuos kalbam, taptų, real, taptų realybę. Uh, thank you. I will speak in English because I have. Ačiū. Kalbėsiu angliškai, kadangi turiu pranešti kai ką nuo pono Valinos, mūsų šešėlinio pranešėjo. Jis norėtų pabrėžti taip pat tos panašius iškeltus jau dalykus, kad moterų nedarbo problema krizės akivaizdoje yra opi, kad vaikų priežiūros klausimas turi būti sprendžiamas ir visuomet tuos dalykus reikia akcentuoti, galvojant apie lyčių lygybės e, aspekto integravimą. Darbo rinkoje situacija tokia, kad moteriai susiduria su vis didesnėmis kliūtimis ją integruotis. Ir pensijos yra e, mažesnės mokamos e, palyginti su vyrų pensijomis. Taip pat e, norėtų jį pabrėžti tai, kad reikėtų stengtis labiau pagelbėti moteriams įsitraukti į darbo rinką imtis dėl to įvairių priemonių. Na ir taip pat viešojo sektoriaus vaidmuo čia neturėtų būti pamirštamas. Turi tinkamai veikti vairios viešosios valstybinės tarnybos, kurios galėtų pagelbėti moterims užsitikrinti savo nepriklausomumą ir užsitikrinti joms darbo vietą. Be abejo, e, reikėtų pasmerkti bet kokio pabudžio smurtą prieš, moterims, prieš moteris ir teisingą prieigą uh, prie teismų, prie teisingumo sistemos turėtų būti taip pat užtikrinta. E, kalbant apie įvairias e, atakas išpolius e, prieš moteris, taip pat svarbios ir religinio pobūdžio, netgi įvairios institucijos galinčios pagelbėti. Na ir be abejo, tiesiog pranešimas yra labai svarbus. Ta reikėtų nuolat turėti omenyje. Dirbant toliau. Dėkoju. Thank you. Madame Moretti, please. Ačiū, ponė Moretti, toliau. Labą rytą. Aš taip pat norėčiau padėkoti Markui Tarabelai už labai aktualų pranešimą ir taip pat dėkoju jam už puikią darbo metodologiją, nes man atrodo, kad jo požiūris yra labai platus, įtraukiantis ir dėl to jis mums tinka. Manau, kad turime atsižvelgti į tai, kad uh, mūsų komitete ir, ir, ir parlamente, Europos parlamente mes turime suprasti, jog vykdome tam tikrą kultūrinę misiją, tam tikrą švietėjišką misiją. Ir e, ta misija turi būti vykdoma ir vyrų, ir moterų, nes jeigu taip nebus, tuomet e, pažanga nebus pakankama. Visi žinome, turint omenyje, kad uh, E, mes visi esame politikai, tai mūsų amatas, mūsų profesija. Turime suprasti, kad e, tas kovas dėl moterų teisių laimėsime tik tai veikdami kartu. Ir moteris, ir, ir, ir vyrai, ir turime įtikinti pilietinę visuomenę, nes be to įtikinimo irgi nebus ir tikros pažangos. Todėl e, turime neapsiriboti e, ideologiniais sumetimais dirbdami šioje srityje. Jeigu mes manome, kad tik moteris turi užsiimti moterų klausimais, tai, tai tikrai tai nieko gero neduotų. Aš manau, kad ir vyrai, ir moteris turi kartu veikti. Kompetentingi, protingi vyrai ir protingos moteris turi kovoti kartu. Ir nemanau, kad e, visi šitie klausimai turi būti pavedami vien tik tai moteriams. Tad e, šituo požiūriu, kadangi suprantame, kad e, mums tenka ta švietėjiška ar kultūrinė misija, tai norėčiau pasakyti, jog man daug nerimo kelia švietimo ar mokyklos dimencija. Manau, kad Europos parlamentas ir ypač mūsų komitetas turi būtinai pabrėžti mūsų įsipareigojimus gerinti švietimo e, padėtį, lygybės e, požiūrių. Nes e, jeigu mes negalvosime apie ilgalaikę perspektyvą ir būsimas kartas, tai e, taip pat toli nenueisime. Aišku, mes turime spręsti ir dabar iškylančias skubiai spręstinas problemas, tačiau turime galvoti apie e, politinę sąjungą, apie vertybių sąjungą. Ir tuo būdu, remiantis, e, remiantis šitais e, apmąstymais, manau, kad mokyklos dimenciją turime įtraukti į pranešimą. Man taip pat labai patiko, kad buvo paminėtas e, smurtas internete ir manau, kad e, šešėliniai pranešėjai ir aš kaip viena iš jų e, dėsime daug pastangų, kad šita tema būtų nagrinėjama ir akcentuojama. Italijoje yra daug jaunų moterų, kurios patiria smurtą internete. Ir, ir kartais iš tikrųjų jos pra, praranda, praranda viltį. Toliau pensijos Europos moterų taip pat yra rimta e, problema. Tai taip pat yra susiję ir, ir su vis e, didėjančiomis, e, su vis didėjančiu krūviu užsiimant vaikais arba neįgaliais tėvais, nes būtent moteriams tenka tas krūvis. Aišku, aš pati kaip, kaip pranešėja suprantu savo atsakomybę šitais klausimais, Manau, kad visiems mums atrodo svarbus šitame kontekste ir motintis atostogų aspektas ir manau, kad turime čia laikytis lankščios e, pozicijos, nes e, vien tik tai ideologinių pozicijų laikydamiesi mes čia nepažengsime e, pakankamai toli. Kažkas minėjo, kad mes e, bandome gerinti padėtį daug metų. Bet. E, jeigu mes laikysimės ideologinių, siaurų pozicijų, tai tikrai Europos moteris nebus mums dėkingos. Mes turime siekti konkrečių rezultatų. Aš esu politikė, turiu galvoti apie konkrečius e, rezultatus. Nes e, svarbu čia ne tik tai tai, kad tai būtų vien tik asmeninis pasitenkinimas, bet turime siekti ir e, konkrečių dalykų ir siekdami įtvirtinti lygias galimybės turime galvoti apie mūsų siunčiamą signalą dėl tėvų vaidmens ir teisingo vaidmenų pasiskirstimo ir turime šito klausimo įnešti savo indėlį. Dam Petirplis. gospođo e, predsjednice ja bih željela e, samo ačiū pone pirmininke norėčiau dar kartą grįžti prie jau minėtų temų kurias e, dar norėčiau trumpai panagrinėti džiaugčiausi jeigu šį pranešimą būtų įtraukta ir nuostata dėl oraus darbo laiko asmenims dirbantiems paslaugų sektoriuje, o čia daugiausiai dirba moteris, beveik dvi, tris savaitės ir e, be pertraukos, ilgiau negu 8 valandas per dieną, jos gauna nepakankamą atlyginimą ir joms nelieka laiko šeimai arba laisvalaikiui. <clears throat> Ir e, Taip pat e, noriu pakalbėti apie moterų padėtį šeimoje, e, nes dabartinėmis aplinkybėmis moteriams susilaukti vaikų yra pakankamai e, sudėtinga ir nėra vertinamas moterų indėlis pakankamai aukštai į šeimos gerovę, kadangi moterys daugiausiai rūpinasi šeima, o šeimoje susiformuoja didžiaja dalimi žmogaus asmenybė. Todėl noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, svarbiausia mūsų svarstytinė teisė yra teisė į gyvybę. Ir mes tikrai neturėtume kitiems daryti to, ko nenorėtume, kad mums kas nors padarytas. Noriu priminti, kad e, Bethovenas niekuomet nebūtų išvydęs šio pasaulio, jeigu jo mama būtų atsisakiusi daryti tai, kas e, jai buvo siūloma, tai yra e, būtų pasidariusi aborto. Bethoveno indėlis į pasaulio kultūrą tikrai yra didžiulis. Taigi dar kartą noriu priminti mūsų sprendimų priimamą svarbą ir turėtume, priimdami visus savo sprendimus, vadovautis apdairumo principų, nepamirždami visų mūsų visuomenės narių, ypač tų, kurie patys negali savo teisų apginti. Ačiū poniai Zaborskui žodis. Všetky oblasti života, všetky témy. Ačiū, ačiū ponia pirmininkė, visos gyvenimo sritis, visos temos, kurias mes svarstome, susijusios tiek su vyrais, tiek su moterimis. Gyvenimo eigoje mes e, konstatuojame, remdamėsi savo patirtimi, kad vyrų ir moterų lygybė nėra užtikrinama tiek būtinių lygių, tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių turime. Todėl šios problemos atžvilgių užimti, laikytis tam tikros pozicijos, tačiau jeigu įtrauktume į pranešimą visas rytis, tai e, jis taptų per daug e, painus ir rezultatas nebūtų toks, kokio siekime. Todėl aš e, skaitydama pono Trabelos pranešimo projektą išvelgiu jo sugebėjimą išskirti išmintingai tas problemas, kurios šiuo metu yra svarbiausios. Tai tačiau nereiškia, kad kitų problemų nėra. Tai taip pat nereiškia, kad moteris nesusiduria su problemomis kitose srityse, tačiau aš pasisakau už Marko pasiūlytą pačioje pradžioje pranešimo struktūrą ir siūlau temų skaičiaus neplėsti. Puikiai žinote, kad aš kalbėsiu apie septintąjį punktą ne dėl ideologinių priežasčių, o dėl politinių ir dėl teisėkūros priežasčių. Europos parlamentas ir Europos komisija šiais metais paskelbė tinkamą pareiškimą ir priėmė sprendimą susijusi su gyvybės apsauga, su sveikatos apsaugą ir būtent e, pareikšdamos, kad šios temos priklauso valstybių narių, o ne ES atsakomybės ryčiai. Kolegė iš, Spani, iš, iš Spanijos pagristai teigia, jog džiaugiasi tuo, kad Ispanijos vyriausybė atsijėmė savo įstatymo projektą dėl neštumo nutrukimo, tačiau tą padarė Ispanijos vyriausybė ir Ispanijos tauta, o ne Europos Sąjunga. Todėl, Marko, prašau štai ko. Jeigu nepageidaujate, kad parlamentas vėl susiskaldytų, pasidalintų ir nekiltų grėsmė šio parlamento patvirtinimui, O aš Europos moterų labui norėčiau ir pagėdaučiau, kad šis prašymas būtų patvirtinas, taigi jeigu norite to išvengti, prašau neštumo nutraukimo, neštumo nu, nutraukimo klausimą palikti valstybinarių atsakomybės ryčiai ir neminėti jo šiame pranešime. Ačiū. Es un poco <coughs> difícil de, de pronunciar. No. Bueno, ante todo, agradecer al, al señor. Dėkoju, iš tikrųjų sunku ištarti mano pavardę. Nieko tokio. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Tarabelai, jis tikrai puikus mano bičiulis, kolega ir noriu padėkoti jam už tai, kad iškėlė visas svarbiausias temas moteriams rūpimas. Taigi nenoriu kartotis, ir manau e, nekils per nelik daug diskusijų frakcijose dėl turinio pasisakome prieš smurtą prieš moteris. Taip pat galiu sutikti su tuo, kas buvo kitų minėta, kad ideologinius dalykus galima palikti nuo šalyje, paraštėse gal ir imtis klausimo e, iš kito požiūrio taško ir sutikčiau tikrai su ponė Zaborska, kad e, yra įvairių nuomonių. Išsamus tai pranešimas e, praėjusiais metais, kaip jau žinome, sutikimo ne, ar, ar pritarimo negauta, todėl turėtumėm pasistengti, kad šį kartą viskas pakryp, pakryptų kitaip. E, Svensson pranešimas e, dar irgi dėl smurto prieš moteris buvo priimtas, aš pati buvau šešėlinė pranešėja e, tais klausimais ir nebuvo susilaukta absoliučios daugumos, bet bent jau didžioji dauguma pranešimus parėmė. Iš tikrųjų, pradžioje dirbti buvo sunku, bet visgi persvarą gavome, kadangi suderinome kai kurios klausimus tarpusavyje, o nesikonsultuojant e, be abejo gero rezultato tikėtis neverta. Manyčiau, moteriams esame skolingi ieškoti to konsensuso. Ir dar kai kas gal kas nebuvo paminėta, aptrant pranešimo turinį, manau, kad e, reikėtų užsiminti ir apie už pilietinės laisvės atsakingos komisijos narės darbą, direktyvos dėl e, aukoms teikiamos apsaugos ES ir taip pat direktyva dėl e, nusikaltimų aukų. Europos arešto orderis be abejo svarbus ES piliečiams, tačiau taip pat dėmesio centre turėtų atsidurti ir būtent moteris, nes neretai joms sunku spręsti susiklošusią padėtį. Dar svarbus ir ponios Palmenovos pranešimas dėl e, smurto prieš tam tikrą lytėmimosi. Man atrodo, kad tiesiog yra kai kurių priemonių, kuriomis jau galime remtis, nuo kurių galime atsispirti. Be abejo, kova su nusikaltimais. E, Lybė komitetas kartu su FEM komitetu pasidarbavo šioje srityje, su ponė Andželylį kaip tik praėjusiais metais e, padirbėjome iš pėties dėl kai kurių pranešimų, kibernetiniai nusikaltimai prieš vaikus. E, tas rūpia, aišku, ir mūsų komitetui, žodžiu, darbo tikrai daug. Möchte der Vorvorrednerin gerne noch äh, entgegnen. Aš e, anksčiau pasisakiusiai kolegijai norėčiau paprieštarauti. Sakėte, kad minėjote moterų problemas e, ir kad dėl to kyla kai kurių iššūkių visuomenė, bet man atrodo yra kaip tik atvirkščiai visuomenė susiduria su tam tikromis problemomis ir čia reikėtų būtent akcentuoti visuomenės vaidmenį, visuomeninį aspektą. E, dar dėl e, seksistinės reklamos. Lapkričio 25 dieną, kaip tik minėsime pasaulinę e, smurto prieš, kovos su smurtu prieš moteris dieną. Ir tas klausimas čia vėl iškils, nes moterimis naudojamasi kaip pardavimus skatinančiu aspektu iš tikrųjų automobilius geriau perka, jeigu plakatuose matyti moteris e, šalia to automobilių. Vyrams e, tai patinka tikrai ir todėl manau, kad šitą sritį dar taip pat reikėtų akcentuoti pranešime, nes aiškiai žinome, kad, pavyzdžiui, peržvelgia televizijos programas, televizijos reklamas, e, matome, kad, kad šis rytis ir toliau plėtojama. Uh, thank you and now Mr. Sebastija, please. Ačiū, toliau ponas Sebastija. Muchas gracias, eh, señor ponente. Me... Ačiū. Pone e, pranešėjau pranešimo pristatyta struktūra man tikrai pasirodė priimtina. Manau, kad ją remiantis galima parengti puikų pranešimą ir gauti daugumą parlamente. Esu naujas parlamento narys, taigi svarbus ir įtikinamumo momentas man. Kalbėčiau taip pat ir apie smurtą prieš moteris. Vis dar yra ES valstybių narių, kur nėra baudžiam, baudžiama už smurtą prieš moteris šeimoje arba tiesiog užslėpti yra tie dalykai. Turime būti ryštingi, drąsus ir, ir kovoti su tokia padėtimi, kad valstybės narės vyriausybės jų neslėptų tokių nusikaltimų ir neleistų toliau nebausti už juos. Um, Ačiū, dabar kalbėtojų sąrašas baigtas ir turės progą pasisakyti komisija. Pone Liusilė Vol. Merci, Madame la Présidente. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, jog metinis komisijos pranešimas dėl lyčių lygybės mums yra labai e, svarbus dalykas, todėl kad ten kalbama apie ES vykdomus pagrindinius veiksmus, politinius veiksmus ar, te, ar, ar teisėkuros e, iniciatyvas ir pateikiami pasiekti rezultatai. E, įgyvendinant Europos strategijas ir, ir remiantis prieinamais rodikliais. Remiantis tais rodikliais galime sakyti, jog daugelie sričių padaryta pažanga, daugelie strategijos e, sričių, tačiau ta pažanga nėra vienoda valstybėse narėse. Ir pavyzdžiui, dėl atlyginimų skirtumų labai lietai ta pažanga vyksta ir galbūt reikės apie 70 metų laikotarpio, jeigu bus ta pažanga daroma tokiu pat ritmu, e, kad tie skirtumai išnyktų. Taip pat e, reikėtų paminėti, jog e, lyčių lygybė dar nepasiekta daugelį sričių. Galiu paminėti keletą skaičių. Tiksliau neminėsiu konkrečių skaičių, nes jūs patys daug ką minėjot. Na ir norėčiau padėkoti už komentarus visiems kalbėjusiems kolegom. Now, please, Ačiū ir dabar ponas Trabela galutiniam žodžiui. <laughs> Bet tu kol fe. Na, dėkuoju, ponė vicepirmininkė. Galbūt e, dabar mano pranešimas bus ilgesnis, negu aš tikėjausi. Na, o dabar tai kalbėsiu pakankamai trumpai. Aišku, mano pasiūlyta struktūra gal nebuvo visiškai išsami, aš pasiūliau septynias temas. Tos temos man atrodė pačios e, svarbiausios, bet tai nereiškia, kad nėra kitų temų, kurios galėtų būti įtrauktos. Aš e, pasižymėjau viską, ką sakė e, kolegos ir tie dalykai galės bus atspindėti tam tikrose pranešimo dalyse. Buvo kalbama, pavyzdžiui, ir apie teisę į pensiją ir, ir, ir lygybę pensijų požiūrių, apie uh, senyvo amžiaus žmonės, apie valstybinės e, struktūras šioje srityje, apie paslaugas, kurios buvo sumažintos dėl griežtų e, ekonominių priemonių. Tai šitie dalykai yra aiškus. Aš norėčiau dar pakomentuoti vieną aspektą, kurį minėjo ponė Zitnanska. Ir tai, ką, ką minėjo ponas Sebastian. Aš suprantu, jog jūs e, norite įtvirtinti gerąją praktiką Europoje, nes Europoje yra iš tikrųjų valstybių toliau pažengusių už kitas ir e, žinome, kad, kad Ispanijos vykdoma kova taip pat davė tam tikrų rezultatų. Aš prisimenu, kad ponė De Kaviks, kai pirmininkavo Ispanija, mums yra e, aiškinus, kokia, kokia yra padėtis. Bet kita vertus, nereikia per daug kritikuoti tam tikrų valstybių. Žinot, kartais paminime tą ar kitą valstybę ir tai gali kelti tam tikrų politinių problemų ar, ar, ar, ar vyriausybės reakciją su, sukelti. Tai, tai aš sakau dėl tų komentarų, dėl Slovakijos, pavyzdžiui. Ir turime per, per, per griežtai nekritikuoti tam tikrų galbūt nacionalinio ligmens politikos e, dalykų. Galim minėti teigiamus pavyzdžius, tokius dalykus, kurie pasiteisino, kurie galėtų būti traktuojami kaip geroji praktika. Toliau e, tokie dalykai kaip moters teisė į savo kūną, teisė į kontracepciją ir į abortą. Pone Zaborską, tai minėjau šį, šį aspektą, ponė Liuling buvo šešėlinė pranešėja šito klausimu, jinai irgi tą patį sakė, ką ir jūs. Na, aš įsiklausysiu į tai, kas buvo pasakyta, bet, kaip sakiau, aš nenoriu dabar to pranešimo renkti pagal žemą bendrą vardiklį. Aš beveličiau, kad jis būtų atmestas, geriau, jeigu jisai bus per, per, per prastas, tiksliau, aš bevelčiau, tegu, kad tegu jis būna atmestas, bet aš manau, kad jis turi pabrėžti pačius pagrindinius aspektus. Ir bandysiu pasiekti kompromisą su šešėliniais e, pranešėjais dėl to, kad nebūtų per daug detalių ir per daug pakeitimų, Manau, kad reikės apimti kai kurios pakeitimus, bet kai kurios e, pakeitimus turėsime išmesti ir kartu su komisija turime pabrėžti ypač moters e, pagrindinės teisės ir, ir, ir problemas, kurios turi būti sprendžiamos. Na, dar kartą dėkui visiems. Dabar reikia pradėti darbą. Thank you, thank you, Mr. Mark Tarabella. Now we are... Ačiū, ponai Tarabelai. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. šuolis į priekį moterų politikos srityje. Koordinatoriai pritarė surenkti aukšto lygio konferenciją šią temą. Projektas turėtų būti gyvendintas lapkričio mėnesį per komiteto posėdį. Norėčiau ponę Dagmar Šumacher dabar mums ištamiau pristatyti šią konferenciją. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama jums pristatyti ES moterų biuro vardu šį projektą su Dagmar Schumacher. Mes e, gyvensime pirmą projektą su jūsų komitetu tokio masto, taigi nekantriai laukime bendradarbiavimo su jumis, taip pat ir e, G plus 20 kontekste. Per būsimosius metus nekantri laukiama mūsų bendrabiavimo. Šis projektas yra labai įdomus. Jį gyvendina mūsų organizacija kartu su komisija. Projektas buvo pasiūlytas 2012 m. spalio mėnesį. Aš jau jį svarščiau su moterų komitetu praėjusią kadenciją. Taigi, kas planuojama? šio projekto gyvendinimo eigoje aukšto lygio konferencija, kuri turėtų vykti lapkričio 5-6 dieną, ką tas moterų šuolis reiškia. Tai yra projektas, kuriuo siekiama paskatinti moterų dalyvavimą visuomenėje politinėme gyvenime arabų šalių, arabų šalyse. Ir Ši konferencija bus renkiama moterų komitete. Pirmininkė tai minėjęs, nu už tai dėkingi. Koncepcija jau yra parengta, darbo atvarkės projektas taip pat. Jis, jį uždalino komiteto sekretariatas, dėkojame už tai. Šios konferencijos tikslas yra užmėgsti glaudesnius tarpusavio ryšius, keistis patirtimi, informaciją teikiant pasiūlymus dėl sprendimų susijusių su moterų lygybė ir politinių sprendimų atitinkamoje srityje tarp Europos parlamento narių ir mano minėtų arabų valstybių parlamento narių. Dalyvaus nuo 30 iki 45 moterų įstatymų leidėjų atstovaujančių Arabų pusiasalio, Magrebo, Mašreko, Irako ir Palestinos e, šalims. Kiekvienai šaliai atstovaus nuo dviejų iki keturių atstovių. Taip pat glaudžiai bendradarbiausime su moterimis e, parlamento Europos parlamento narimis ir kuo daugiau dalyvaus, tuo mes labiau džiaugsimės, tikimės, kad Martinas Šulcas, parlamento pirmininkas, pasakys sveikinamą kalbą, taip pat e, jungtinių tautų mm, moterų direktorato atstovų, komisijos atstovų ir tikimės, kad taip padalyvaus EIVT atstovai. Šią, šią konferenciją, kaip minėjau, pirmininkaus moterų reikalų komiteto Europos parlamente pirmininkė. 2014 Lakučio penktą dieną mes svarstysime moterų dalyvavimo politinėme gyvenime iššūkius, dalyvavimo teisėkuros veikloje ir e, ačiū lygybės aspekto integracijos į e, kitas sritis klausimus. Delegacijų narius mes rengdamėsi e, šioms diskusijoms apklausime dėl svarbiausių svarstytinų temų. Taip pat palankiai ir nekantriai laukiame Europos parlamento tinkamų komentarų dėl klausimų, kurias norėtumėte svarstyti konferencijos metu. Antrą konferencijos dieną delegacijų vadovai dalyvaus atitinkamuose delegacijų sustikimuose su Europos parlamento parlamento nariais, tai bus veikiau neformali konferencijos dalis, o iškilminga dalis vyks lapkričio penktą dieną. Taip pat e, Ton viešbutė Bruselėje vyks pirmojo, pirmos konferencijos dienos vakarą iškilminga vakarienė, kviečiama visus joje dalyvauti. Toks būtų trumpas pristatymas, nekantrai laukiu jūsų klausimų, tačiau taip pat noriu nuoširdžiai pakviesti dalyvauti šiame svarbiame renginyje. Kolegos, gal turit kokiu nors komentarų, klausimų dėl konferencijos? No? No comments, no questions. Uh, labai ačiū. Ačiū poniai Dagmar. Kviečiu dalyvauti visus konferencijoje. Uh, Na ir dėkui dar kartą. Thank you very much. Thank you. Mūsų klausimai visi jau išnagrinėti. E, ir noriu priminti, kad spalio 6 dieną posėdžio nebus. Kitas mūsų posėdis bus spalio 13 dieną. Ačiū, geros dienos posėdis baigtas.